vadovai norėtų pateikti jums pasiūlymų. E, jie priemė nutarimą ir visos frakcijos remia atitinkamus pasiūlymus. Ir taip pat jums paaiškinsiu, ką turiu galvoje. E, mes rekomenduojame atšaukti plenarinę sesiją ketvirtadienį. Taigi darbo tvarkė nebus numatyta ketvirtadienį, bet ketvirtadienį ir penktadienį jūs galėsite pasirašyti lankomo žurnalas, jūs galėsite dirbti parlamente, bet e, plenarinių posėdžių nevyks. Tačiau mūsų pareiga, kaip parlamentarų, dirbti, taigi ketvirtadienį ir penktadienį jūs e, galite e, dirbti čia ir tai bus laikoma įprastiniu nesesijos ketvirtadieniu ir penktadieniu. Dar norėčiau pasakyti, kad šią savaitę nebus balsuojama nei per plenarinius posėdžius, nei komitetuose, jeigu vyks kokie nors komitetų posėdžiai. Komitetų posėdžiai gali vykti net ir ketvirtadienį, jeigu komitetas nuspręs posėdžius renkti. Būtent tą nutarė pirmininkų suiga. Tačiau žinome, kad daugelis iš mūsų kolegų fiziškai paprasčiausiai negali būti Strasbūre ir negalime atimti iš jų teisės dalyvauti sesijoje. Tai nėra susiję su kvorumu. Kvorumas turbūt, kvorumas turbūt būtų. Tačiau kai kurie kolegos paprasčiausiai negali atvykti. Ir norėčiau Jums priminti, kad teis, teisinių problemų e, susijusių su balsavimo atidėjimu nėra. Mes tik dviem savaitėm atidėsime balsavimą, o balsuosime tada per sesiją Bruselėje. Ir tai nepaveiks mūsų bendradarbiavimo su taryba. Mes turime tvarkaraštį antrajam svarstymui, tačiau balsavimo atidėjimas nepakenks mūsų darbams su taryba. Bet labai svarbu, kad mes čia esame ir kad renktume diskusijas šią savaitę. Rytoj darbo tvarkėje papildomas punktas numatytas, tai yra padėtis Europos transporto sistemoje ir jos poveikis piliečiams. Ponas Baroso lankysis pas mus ir mes pusantros valandos varstysime šį klausimą. Turėsime galimybę pasižiūrėti į tai, kokia yra padėtis Europoje. E, aišku, sumažėjo mobilumo galimybių, e, kilo grėsmė oro bendrovėms, kyla nedarbo grėsmė, darbo vietų praradimo grėsmė kai kuriuose bendrovėse ar įmonėse susijusiuose su oro uostais. Taigi, rytojos diskusija bus ypač svarbi. Anksčiau šio klausimo nebuvome įtraukę į darbo tvarkę, tai yra visiškai naujas punktas išgyvename sudėtingas aplinkybės ES šiuo metu, taigi reikia rimtai pasižiūrėti šį klausimą. ir kitus klausimus darbo tvark, pagal darbo tvarkę nagrinėsime, išskyrus tuos, kurie buvo numatyti ketvirtadieniui. Rytoj 9 valandą kalbėsime apie tai. Aš viską jums pasakysiu tuoj pat. E, dabar išklausėte tik bendrąją informaciją. Dar paskutinis punktas bendrosios informacijos. Balandžio 7 gavau laišką iš Naidželo Faražo. Jis yra e, Laisvės ir demokratijos e, frakcijos vienas iš pirmininkų pagal darbo tvarkos taisyklės. Jis pateikė oficialų skundą. Aš jo laiško turinį perdaviau atitinkamam komitetui.